Baigiame diskusijas dėl šio klausimo. Aš jau prieš tai sakiau, kad mes tradiciškai balsuosime rytoj nuo 11.30. Balsuosime konkrečiai dėl šio pranešimo ir pakeitimo ir dabar norėčiau pateikti keletą pranešimų, kurie man buvo ką tik pateikti taryba. Mums pateikė du dokumentus pirmajam svarstymui. Tai yra šio plenarinės posėdžio protokole jie bus paskelbti ir parlamentas turės išreikšti savo poziciją nuo rytojaus, tai yra spalio 26-osios, e, prasidės to, to svarstymo terminai ir po to dar turiu pranešti, kad žalieji pareiškė prašymą, pateikė prašymą skirti e, vieną kolegą jeigu niekas tam neprieštaraus e, į jų tarpą ir jeigu niekas tam neprieštaraus, tuomet tai bus patvirtinta. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra mano mielos draugės e, Rubial pranešimas apie naujoviškas finansinės priemonės pagal kitą daugiametę finansinę programą. Prašau, ponia Gordija Sabal, jums kaip pranešėjai suteikiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary Levandovski. Mes ir vėl sustinkame čia, plenarinėje sesijoje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo kartu su manimi, pateikdami savo pozicijas, nuomonės ir taip toliau. Yra trys esminiai. E, e, faktoriai, dėl kurių šios naujoviškos finansinės priemonės yra tiesiog privalomos siekiant užtikrinti e, tvarų, tvarų ekonomikos vystimasi. Reikia pripažinti, kad investicijų apimtis pastarojusiais metais stipriai sumažėjo ir be abejo tas, ta problema ypač išriškėjo 2008 metais e, Mm, ypač paštrėjo. Ir e, mažieji e, subjektai e, turi vis sunkesnę prieigą prie finansinių priemonių. Ir trečia, trečia priežastis Tai yra Europos komisijos noras įgyvendinti strategiją Europą 2020 ir tam yra skirta 1,6 milijardo eurų. Yra puiku, kad mes turime tuos, nu, tas naujoviškas finansinės priemonės, kurios padės padidinti tą investicijų e, apimti per įvairiausias, e, įvairiausias e, priemonės, kurias mes galime panaudoti, ypač kuomet kalbama apie rinkos nepakankamą veikimą ir panašius trikčius rinkose, siekiant finansavimo. Mes e, norime tokiu būdu sukurti papildomos e, ekonominės vertės Europai. Nuo 2011 metų dirbame su šiais e, instrumentais, buvo pateikta reguliariai įvairios, įvairių ataskaitų ir poveikio vertinimų, kad tie instrumentai būtų, kiek man labiau pagerinti. Jų yra nemažas skaičius ir turėtų dar labiau išaukti ir e, jų panaudojimo galimybės bus e, didesnės, įvairesnės, siekiant vis labiau diversifikuoti lėšų e, panaudojimą. Mes norime sukurti, pavyzdžiui, skaitmeninę skolų paskirstimo platformą, kad būtų efektyviau naudojamasi finansinėmis priemonėmis. Taip pat norime sukurti iškesnę, skaidresnę teisinę sistemą kad visi, visoms suinteresuotoms šalims iš privataus ir viešojo sektoriaus galėtume padėti gauti finansavimą. To, tos priemonės yra tikrai lankščios, tai yra galima, jomis galima pasinaudoti pristaikant prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Parlamentas ir taryba atskiras priemonės norėtų subsidijuoti remdamosi atitinkamomis teisinėmis nuostatomis. Ir parlamentas ir komisija sutinka su dabar e, esančia, esančia metodologija ir mano, jog šios e, finansinės priemonės yra labai lygiavertės ir labai reikšmingos. Tačiau ne visos jos dėja E, ne visomis jomis pasiekiama e, reikiamo poveikio, kai kuriomis galima, e, jomis galima efektyviau finansuoti trumpalaikius projektus, o to gal negalime pasakyti apie vidutinio laiko tarp ir ilgalaikius projektus siekiant pasinaudoti ilgalaikiu laikotarpiu e, santaupomis, kurias būtų galima investuoti ES e, ir e, paskatinti tolesnį ūkio augimą. Europos komisija rengia pasiūlymus, kuriais būtų galima dar labiau suintensyvinti investicijas remiantis tomis investicinėmis priemonėmis mm šios finansinės priemonės, jų naudojimas turėtų būti derinamos su tokiomis e, taisyklėmis kaip e, Bazelis 2 ir so, e, mo, kumas 2. Norėčiau paprašyti tarybos prisijungti prie komisijos ir parlamento pasiūlymų. Ačiū pranešėjai ir dabar suteikiu žodį komisijos nariui mūsų draugui ir kolegai, ponui Levandovskijui. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, e, ponios ir ponai. Na, šiandien iš tiesų matomės ne pirmą kartą. Ministrų šiandien čia nematau salėje šį kartą. Be abejo, komisijos vardu galėčiau pasakyti, kad džiaugiamės jūsų pranešimu. Labai vertiname jūsų pastangas, ponė pranešėja, kad jie sabal. Um, ir Eider man dar lengviau pasakyti šiaip Na, džiaugu, kad pranešimas buvo sulaukęs tokios plačios paramos. Be abejo, mums reikia parlamento įsipareigojimų tam, kad būtų galima padidinti e, finansinių instrumentų vaidmenį 14-20 metų finansinių laikotarpių dėl paprastos priežasties, nes jaučiamas didžiulis spaudimas ir turime iš kiekvieno Europos biudžeto euro gauti maksimalų rezultatą. E, tam mums reikia turėti tinkamas finansinės priemonės. Jūs teisi, tai nėra biudžeto pakeitimas koks nors. Tiesiog siekiama, kad biudžeto kiekvieno cento efektas būtų padidintas keliariopai. E, mes nesiekiame e, paskeisti paskolų kurias galima gauti išdalinamais į kairę ir dešinę pinigais, jokių būdų. Mes žinome, kad egzistuoja tam tikra, to, tikras skirtumas tarp poreikių ir to, kiek resursų turime. Tačiau, aišku, realaus biudžeto pakeitimo kažkuo čia nebus. Ir mes, ne, mes nemanome, kad čia vyks pakeitimų susijusių, pavyzdžiui, su grįžtamosiomis lyšomis ar dar kažko, kažko panašaus. Tačiau mes žinome, kokios krypties laikyti. Žinome, kad e, krizės metais reikia imtis priemonių. Viena iš sričių yra bankų sritis, kur to reikia daryti, nes žinome, kad kapitalo rinkos vykdo nemenka spaudimą. Spaudimą žinome, kad Europos bankų sistema dabar yra pakankamai stabili. Kreditų krizė paveikia visus, suprantama. Ir dabar būtina turėti ilgalaikių projektų, galbūt investuoti infrastruktūrą, būtina mažinti riziką ir tinkamai finansuoti ilgalaikius projektus, ypač transporto ir energetikos ir telekomunikacijų srityje. Ir štai dabar galėtume kalbėti apie bandomuosius projektus. Džiaugiuosi jūs galėdamas informuoti, kad susitarėme su Europos investicijų banku ir tie bandomieji projektai bus pradėti dar 2007-2014 metais šioje finansinėje perspektyvoje. Ir e, be abejo, reikėtų turėti labai aiškius teisės aktus, e, kuriais bus remiamasi tvarkant biudžeto reikalus. Reikėtų, kad e, veiktų tinkamos priežiūros institucijos ir kad būtų atliekama, atliekamas ex ante vertinimas, būtinas taip pat projektų nulatinis stebėjimas ir atsiskaitimas už juos, pranešimai apie tai, kaip projektai vyksta. Lankstumas irgi yra minimas dalykas jūsų pranešime. Baisu, atsižve... E, būtina yra atsižvelgti į rinkos sviravimus ir būtina e, turėti omeny susiklošiusią situaciją. Yra būtina užpildyti tą spragą tarp esamų poreikių ir tarp ribotų finansinių išteklių. Dėkoju už jūsų betratarbiavimą, žinom, kad esam geram keli ir tikėsimės, kad pavyks pasiekti ekonomikos atsigavimo, kuris pakeis tas griežtas, e, griežtas taupimo priemonės, kurios bus palankios Europos ekonomikai. Ačiū. Ačiū komisijos nariui. Dabar kalbės Jean-Pierre Odi, e, biudžeto kontrolės komiteto vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. E, Elena Ivanova turi kitokius įpareigojimus, todėl ji įpareigojo jos vardu e, rezumuoti biudžeto kontrolės komiteto pranešimą. Pripažįstama, kad finansų priemonės yra reikalingos, kad būtų galima sukurti sverto efektą. Ir mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į audito rūmų rekomendacijas 2010 metų apie riziką, apie apskaitimą, e, skaidrumą ir būtina taip pat sustiprinti e, personalą, kad būtų galima tinkamai atlikti visas pareigas. Mes manome, kad nereikia naudotis finansinėmis priemonėmis. Priešingai, sako kalbėtus, reikia naudotis šiomis priemonėmis, kai trūksta e, privačių lėšų. Kitaip tariant, būtent užtikrinti, kad nebūtų iškraipamos finansų rinkos. Na ir asmeniškai apgailėsauju dėl to, kad nebuvo um, nagrinėti tą galimybę pasitelkti priva, privatų kapitalą tinklams, kurie, plėtoti tinklams, kurie galbūt trumpuoju laikotarpiu nebus labai rentabilus. Dėkui. Ačiū ponai Odį. Žodis teikiamas dabar ponui Antonio Kančia. Jis kalbės pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos reikalų komiteto vardu. Ir dar visiems norėjau pasakyti, jog e, nevadinu komitetų trumpiniais, o visą laiką pasakau visą išsamų pavadinimą, kadangi mūsų klausosi daugybė piliečių, jie nori suprasti, kas čia vyksta ir jiems tos antrumpos nieko nesako. Todėl visą laiką pasakysiu visą pavadinimą. Taigi, pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos reikalų komiteto Mm, vardu, ponas Kančia. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo faktų ar nuo konstatavimo. Kaip ir sakė komisija, dabartinių lėšų nepakanka. Tačiau mes turime ir kitų dar išteklių ir turėtumėm naudoti ne tik subsidijas kaip paramos priemonę, bet taip pat ir inovatyves finansinės priemonės. Tai yra labai specifinės priemonės, pavyzdžiui, projektų obligacijos. Be abejo, jos turi ir daugiklio efektą. Pavyzdžiui, viešo ir privataus sektoriaus partnerysčių kontekste, o taip pat m, tokiamis priemonėmis galima paskatinti projektų vykdymą, didelio masto infrastruktūros projektų vykdymą, kuriems kitaip finansavimo neužtektų. Ir be abejo, tie projektai turi būti tvarūs, tausus. Ir čia eina kalba ne tik apie skolas, bet tiesiog apie ilgalaikio pobūdžio kreditus. Ir man atrodo, tai ir sudaro augimo potencialą. Taigi, gerbiamas komisijos nary, reikėtų būtent į šias priemonės kreipti daugiau dėmesio. Ačiū. Dabar dvi minutės skiriamos poniai Kleva kuri pasisakys regioninės plėtros komiteto vardu. ES finansinės priemonės e, padeda finansuoti e, įvairios projektus iš ES biudžeto skirtus įvairiems, įvairiems projektams. Tų priemonių lankstumas ir taip pat privataus sektoriaus dalyvavimas e, gerokai sustiprintų tokių projektų įgyvendinamumą visoje ES. Aš labai dėkoju pranešėjai, poniai Gardieza Rubojal kadangi ji atsižvelgia į daugumą pakeitimų pasiūlymų. Norėčiau sustelkti į keletą svarbių punktų, kurie susiję su šių e, priemonių naudojimu sanglaudos politikoje. Ši politika vaidina labai svarbu vaidmenį e, ir e, tokios finansinės priemonės padeda mobilizuoti viešasias lėšas. Mes šias finansinės priemonės žinome, mes žinome, kad jos yra veiksmingos e, vykdant sanglaudos politiką ir užtikrinant atitinkamų sanglaudos e, srityje naudojamų e, vykdomų projektų įgyvendinimą. Yra labai svarbu, kad šios finansinės priemonės visose sanglaudos ir struktūriniuose fonduose būtų naudojamos įvairiems tikslams pasiekti, užtikrinant ir aiškumą, skaidrumą ir, ir paprastumą. Mums reikia aiškaus teisinio e, pagrindo sistemos e, ir taisyklių, kurios e, veiktų veiksmingai jeigu norime teisingai mobilizuoti šias finansinės priemonės, turime pasinaudoti ir atitinkamomis e, ekspertinėmis žiniomis tiek kalbant apie finansų tarpininkus, tiek apie administratorius, tiek ir apie galutinius vartotojus. Taip pat labai svarbu yra, kalbant apie papildomą vertę, suvokti ir e, rizikos, e, galimą riziką ir numatyti mechanizmus, kuriais būtų galima tą e, finansavimą tinkamai įgyvendinti ES lygmenių. Dėkui. Ačiū. Kol jūs kalbėjote. Taip jau įvyko, kad e, vertėjai manęs pranešti, kad jūs kalbėjote labai labai greitai. Ir kadangi iš dalies yra kalbama ir e, verčiama ir iš kitų, e, per kitas kalbas, todėl norėčiau paprašyti e, visų nekalbėti taip greitai, kadangi vertėjų kabinos yra priklausomos viena nuo kitos. Ir joms užtrunka šiek tiek ilgiau sekti mintį. Todėl vertėjai baiminasi, kad negalės gerai jūsų išversti. Taigi kalbėjo visų e, kompetitingų komitetų atstovai ir dabar kalbės frakcijų atstovai. Pirmiausia, Dominik Riki. Dvi minutės EPP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Džiaugiuosi tuo darbu, kurį nuveikė kolegė Gardija Zabal. Bendradarbiavimas vyko iš ties puikiai Finansinių priemonių naujų pateikimas, kaip siūlo komisija, turi būti remiamas dalykas, nes tai padeda pateikti finansus realiai ekonomikai, jos poreikiams. Tai padeda taip pat kurti naujas darbo vietas ir gaivinti ekonomiką, tai yra ES išsikelti tikslai, tai padeda sutvirtinti viešuosius finansus. Tai yra taip pat svarbus e, biudžeto, e, e, biudžeto gaivinimo elementas. Norėčiau pasakyti, kad yra tokių projektų, projektų, kurie negauna reikiamai lėšų, neturėtų būti. Visiems nu, priimtiems projektams reikėtų teikti reikiamą finansavimą, rasti pajamų. Kita vertus, mes turime užtikrinti, kad ES biudžetas būtų matomas, jį siūloma mažinti. Ir dėl to uh, iš dalies uh, turime didinti tą skaidrumą, kad žmonės ir iki šiol nedaug žino apie ES biudžetą būtent užtikrinti pusiausvyrą tarp ES lėšų panaudojimo ir lankstumo, kurių dėka galima jūs pritaikyti geriau prie, e, prie ekonominės konjunktūros. Ir paskutinis dalykas, norėčiau pabrėžti tų priemonių vaidmenį kapitalų rinkų plėtojimui. Jie taip, taip pat svarbu neleisti susijęti šitos priemonės su sudėtingais finansiniais produktais. Dėkoju. Ačiū ponui Rikė. Socialdemokratų frakcijos vardu minutės kalbės kolega Farb. Prašau. Eh, Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Gardija Zabal Rubjana ji tikrai labai puikiai pasidarbavo, parengė labai perspektyvų pranešimą. Ir iš tiesų reikėtų kalbėti ne tik apie būtiniausias priemonės, kurių reikia imtis čia ir dabar krizės akivaizdu, reikia galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą, apie investicijų didinimą, kurios paskatintų tolesnį augimą. Ir reikia kalbėti ne tik apie bankų griūtį, kuri štai lėmė, kad atsidūrėme krizėje. Bet reikia taip pat būtinai akcentuoti ir per mažas investicijas. Investicijų lygis yra per mažas. Ir komisija jau sakė, kad investicijų poreikiai yra milžiniški, o apribojimai biudžetų ES valstybėse narėse, bankų turime apribojimą ir taip toliau, reiškia, jog nebeturime finansavimo uh, um, kitų galimybių. Taigi ir, pavyzdžiui, projekto obligacijos čia puikiai gali pasitarnauti kaip naujoviška finansinė priemonė. Ir aš esu beje rengęs ir taip pat savo ruoštų pranešimą panašią temą. Mes turime užtikrinti tai, kad būtų galima e, ir skolos priemonės naudoti patrauklias, pavyzdžiui, pensijų fondus e, panaudoti, o ne tik e, leisti lėšoms dulėti kažkur sąskaitose bankų. Džiugu, kad komisija minėjo, kad yra rengiami labai konkretūs projektai ir jau pradedami vykdyti konkretūs projektai. Dabar e, per bandomąjį etapą, pradinę fazę reikės tiesiog įvertinti tų projektų e, veiksmingumą ir paskui gal per ateinančius keliarius metus galvoti ir apie naujus projektus ir jų sukeliamą potencialą. Man atrodo, kad mes tikrai Tokiu būdu išbrisime iš nuosmukio ir sukursime augimą skatinančias priemonės ir darbo vietas kursime toliau. Ačiū. Dabar ALDE frakcijos vardu, liberalų frakcijos vardu, dvi su pusė minutės kalbės ponė Jensen. E Dėkoju. ALDE jau seniai norėtų, kad ES biudžetas būtų net tik, kad ne tik neštų indėlį į kažką konkretaus, bet kad būtų galima teikti garantijas ir paskolas, kad būtų pasitelkiamas naujos finansų priemonės. Mes dirbom prie šio klausimo jau kuris laikas, todėl dabar labai džiaugiamės, kad komisija parengė komunikatą šią temą. Nes ten yra daug tikrai įdomių dalykų. Aš manau, kad turime priminti štai ką Europos investicijų bankę E, yra patiriama sėkmė, nepaisant krizės keliamų pasiekmių. Ir to reikėtų nepamiršti. Turime sukurti daugiau kapitalo, kad galėtume įgyvendinti įvairius projektus mokslo tyrimų srityje, inovacijų srityje, taip pat infrastruktūros srityje ir transporto srityje. Taigi sritis yra labai įvairios ir čia mes galime surinkti papildomų lėšų ES biudžeto dėka ir finansinių priemonių dėka. Ir kaip sakė daugelis kalbėjusių kolegų, tai gali padėti e, padidinti mūsų konkurencingumą, gali padėti sukurti papildomai darbo vietų. Europos komisija siūlo labai platų spektrą įvairių priemonių, teisingai elgesi komisija, turime pridurti. Tačiau šiaip ar taip, tos naujos priemonės neturėtų pakeisti šimtų procentų tradicinių politikų. Mes negalime sumažinti tradicinių biudžetų, tą taip pat, kalbė, taip pat minėjo ponas komisaras. Čia galėčiau paminėti pavyzdį. Mes turime bandomosius projektus, kurie vyksta, tai yra geras dalykas, yra išduotos europinės garantijos, kurios leidžia transporto ir energetikos ryties projektams būti finansuojusiems už nedidelės palūkonas, nes yra galimybė išleisti obligacijas. E, Junktinėse valstijose taip pat tokia galimybė panašiai egzistuoja, ją naudojasi pensijų fondai ir kitos institucijos. Infrastruktūros rytyje šią priemonę taip pat naudojamasi ir visa tai e, padeda užtikrinti tinkamą projektų finansavimą ir gauti pelno tų bandomųjų projektų mintis svarbios yra tokia. Reikia pasižiūrėti, kaip veikia vienas ar kitas projektas, siekiant išsiaiškinti, ar projektas vienoje ar kitoje rinkoje yra gyvybingas ir galbūt po keletą metų galėsime turėti kažką panašaus į tai, kas veikia jungtinėse valstijose. Bus galima išspręsti tą problemą, kai sus, matoma, kad valstybės išdas yra dėja tuščias e, ir kad nėra iš ko finansuoti projektų. Na, projektai gal ne visi yra E, įdomus, ne visi jie turi būti finansuojami iš biudžeto. Turime taip pat sulaukę komisijos siūlymo, siūloma mažinti e, finansavimą kai kuriems dalykams. Tačiau manyčiau, kad galime drąsiai teikti, kad per didelio biudžeto mes tikrai neturėsime. Greičiau atvirkščiai, todėl šitas siūlymas turi e, prasme. Dėkoju. Ačiū poniai Jensen. Dabar konservatorių frakcijos vardu kalbės ponas Poreva. Pusantros minutės. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Be jokios abejonės, naujoviškų finansinių priemonių kūrimas prisidės prie, viešos, prie didesnių viešojo sektoriaus investicijų, kaip kad panašiai buvo ir e, praėjusio šimtmečio paskutiniam dešimtmetyje. Reikėtų be abejo, ieškant tų finansinių priemonių, taip pat gerbti ir gero valdymo principą ir taip pat nekeisti subsidijų paskolomis, nes subsidijos taip pat reikalingos, dotacijos reikalingos, jos e, turi būti um, taip pat daromos tam, kad būtų galima e, pritraukti Mm, lėšų įvairiems infrastruktūros projektams. Tai, kas čia yra lemiama, yra supaprastinti teisės aktai ir jų taikymo tvarka, kad jie netaptų našta patiems gavėjams, projektų vykdytojams, kad būtų ir privatiems, ir viešiems investuotojams viskas aišku kaip ant delno. Ir paprastai yra tos finansinės, tos finansinės priemonės naudojamos tik trumpalaikiams e, projektams. Tačiau mes e, turėtumėm taip pat galvoti ir apie ilgalaikę perspektyvą, nes neretai ilgalaikių projektų nesijimama dėl baimės prisimti riziką. Ačiū ir dabar dar žodis teikiamas ponui Murphy, Europos kairiųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Visur Europoje faktas tai, kad yra mažinamos viešojo sektoriaus lėšos, yra apkarpomi biudžetai ir daugelis frakcijų ir šiame parlamente, taip pat ir komisija tą skatina daryti. Ir dabar jau investicijų lygis sumažėjo iki paties žemiausio lygio per visą istoriją, vertinant kaip BVP procentinę dalį. Ir per pastarosius trejus metus investicijos tikrai nedidėjo. Ir užuot tą darius, mes ir toliau leidžiame, pavyzdžiui, spekuliuoti, rinkose spekuliuoti. Ir negalime toliau leisti, kad būtent rinkos mums e, sakytų, kas bus daroma ir kas ne, ir kad e, šoktume būtent pagal jų dalyvius. Mes turėtumėm ieškoti sverto efekto pritaikymo per projektų obligacijas, pavyzdžiui. Ir svarbiausias dalykas yra e, galvoti apie viešojo ir privataus sektoriaus e, partnerystę, bet ne tokią, kai visą naudą gauna privatus sektorius. Iš tikrųjų, e, reikėtų galvoti apie skurdo didelį lygį. Mes juk turime dabar 3 milijardus eurų kurie yra skirti bendradarbiavimui, pavyzdžiui, tarpusavyje. Ir būtent tuos pinigus galėtumėm kaip tik ir panaudoti, kurti darbo vietas ir mm, plėsti infrastruktūrą bei skatinti augimą. Ačiū ponui Murphy. Dabar kiti kalbėtojai. Pirmiausia, dvi minutės yra skiriamos ponui Vailo Kalfin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Noriu ir aš pasveikinti visus, kurie, kurie dirbo prie šių pranešimų, sveikinu pranešėją atlikusią puikų darbą ir manau, kad rekomendacijos šio pranešimo bus tas dalykas, į kurį atsižvelgs sprendimų prieimėjai, kurie atsižvelgs Europos komisija. Mes nekartą sakėme, kad finansiniai instrumentai yra tas dalykas, kuris yra reikalingas, nes galima padidinti Europos biudžeto efektyvumą, tačiau jie neturi pakeisti patys biudžeto. Dabar tik vienas procentas ES biudžeto yra įtrauktas į finansinės įvairias priemonės. Jau esame sukaupę geros praktikos, reikia ją dar kartą peržiūrėti ir ateityje išplėtoti labiau. Finansinių priemonių naudojimas yra ribotas. Jas galima panaudoti patraukliems projektams, kad būtų galima išsiaiškinti rinkos efektyvumą vieniems ar kitiems dalykams ir kad būtų galima pasiekti sverto efekto visam sektoriui. Ir čia mes kalbame tik apie ilgalaikės investicijas. Gan norėčiau paminėti labai gerų pavyzdžių, kur buvo panaudoti finansiniai instrumentai mokslo e, tyrimo srityje, verslui plėtoti, mažoms ir vidutinėms įmonėms plėtoti. Galėčiau paminėti čia ne vieną pavyzdį. Mums reikia, kaip sakoma, pradėšime e, galbūt mažiau, bet labiau fokusuotų finansinių priemonių. Mums nereikia pernelyg griežtai reguliuoti šių priemonių mums būtina e, įtvirtinti ekspost kontrolę ir stebėseną visą laiką. Tačiau mes neturime iš anksto šokti labai reguliuoti šių priemonių, nes gali būti sunku jomis pasinaudoti. E, aš noriu čia pasakyti, kad labai remiu šį pranešimą. Standartizuotos platformos, e, siūlymas sujungti privačias lėšas ir viešasias lėšas, kuriant tas priemonės, yra sveikintinis siūlymai. Be abejo, būtina kartais, kad įsikištų ir e, viešieji investuotojai. Būtina padaryti viską, kad tos priemonės sklandžiai veiktų. Ačiū. Dėkoju. Dabar dvi minutės kolegai Vogan. Punto que no diré como dijo anteriormente el comisario que ya no está entre nosotros. Porque... Na, negalėčiau sakyti, kad kolegos tarp mūsų nėra, nes ispaniškai keista reikšmė turi šį žodžių sąskambis. Kolegai Kortės Lastra žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Na, norėčiau pasveikinti pranešėją, e, kolegę Gardija Saval, už labai aišku pranešimą. Na, iš tikrųjų, kai biudžeto lėšos mažėja, reikia pasitelkti finansinės priemonės, nes jos padėtų pas, geriau panaudoti ES biudžetą, padidinti jo efektyvumą. Tie, kurie dirba prie ES bendradarbiavimo politikos, bijo dėl vadinamųjų bijo dėl tam tikrų neigiamų pasiekmių galimų ES piliečiai mano, kad e, ši politika, kuri pasiūlyta pranešime, turi būti pasitelkta, nes būtina pasitelkti inovatyvės priemonės, tokias kaip, pavyzdžiui, mišrus fondai. Mes norėtume, kad būtų įtrauktas privatus sektorius į šios projektus, tačiau be abejo, skaidrumas turi būti užtikrintas, atskaitomybė taip pat. Mm. Reikės ateityje numatytus projektus iš kažko finansuoti nes žinome, kad lėšų nuolatinis mažinimas nepadeda tinkamai finansuoti projektų. Būtina taip pat geriau plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Ačiū. Ricardo, entramos... Ačiū, Rikardo. Užbaigėme kalbėtojų sąrašą. Išklausime visus. Dabar yra spontaniškų pasisakymų procedūra. Į sąrašą įtraukime tos, kurie prašė žodžio, visi kalbėsite po vieną minutę. Pirmiausia, mano mieloji draugė Lina Bačesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos siūlymą e, intensyviau naudoti naujus, naujas finansinės priemonės. Jų įdėgymas buvo geras dalykas, jis padėjo ES stimuliuoti investicijas į realią ekonomiką. E, tų e, finansinių priemonių naudojimas turi būti pagerintas, kad būtų galima geriau pasiekti ES strateginius tikslus. Tuo pat metu yra būtina užtikrinti e, tų finansinių priemonių centrinį koordinavimą. Jų naudojimas padės užtikrinti tvarų augimą ir įtraukiantį augimą. Tačiau finansinių priemonių daugėjimas irgi yra tas dalykas, kuris iškėlė tam tikrų iššūkių susijusių su jų valdymu su skaidrumu. Ir čia Europos komisija vaidina svarbu vaidmenį. Būtina, kad nustatyta tvarka tų priemonių būtų kuo aiškesnė, kuo paprastesnė. Mes turime užtikrinti, kad tos finansinės priemonės bus patrauklios tiek privatiems, tiek viešiesiems investuotėms. Ačiū. Gracias, kolega. Tiene palabra. Ačiū, kolegiai. Dabar ponas Freira. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė dešimtmečio e, pirmoje pusėje komisija pateikė keletą tyrimų. E, mažiausi ES biudžeto e, lėšų lygiai siekiant pasiekti sanglaudos tikslų. Buvo kalbama apie 2 BVP procentus kaip siekimybę. Pone komisarė, pažvelkite, galbūt jūs dar atrasite kuriam nors iš savo stalčių tuos popierius. Praėjo jau daugiau kaip 20 metų, įvyko e, nemažai ES plėtros e, etapų ir e, dėja kol kas tas lygis susmuk, sumažėjęs siekia tik tai pusę tos pradžioje numatytos ribos. Kaip kaipgi dabar elgtis, lėšos yra karpamos, bet vis tiek tų lėšų reikia, reikia vis tiek kažkaip užtikrinti tą finansavimą. Taigi su tom finansinėm priemonėm susijusių labai daug klausimų turime. E, kalbame apie sanglaudos politikos e, e, trikdžius kai kuriuose valstybėse narėse, kitas problemas. Nes e, kai, kurio, kai kurios finansinės priemonės atrodo esančios novatoriškos, tačiau iš tikrųjų jos tik prisideda prie skirtumų didinimo. Ir nėra einama tuo keliu, kuris yra būtinas, kad, e, kad būtų pasinaudota realiai e, bendrijos biudžetu. Ačiū, ponas Paskal. Ačiū, ponė pirmininkė, už sutiktą žodį. Ponios ir ponai, išdrysiu pradėti pareikšdamas tą nuomonę, kad e, restruktūrizavimas įvairių finansinių priemonių ES e, susijusių su programų taikymu yra labai sudėtingas dalykas. Yra daug veikėjų norinčių pasinaudoti tomis priemonėmis, bet sunku suvokti, kaip e, tos programos ir struktūros veikia. Taigi geresnis koordinavimas, supaprastinimas tų priemonių turėtų būti e, siektinas dalykas. Finansinės priemonės yra sukūriamos tam, kad būtų galima palengvinti įvairių veikėjų darbą ir paskatinti investuoti. Taigi reikėtų galvoti ir apie įvairias um, su, tą procesą supaprastinančias procedūras, kaip kad pavyzdžiui vieno langelio um, sistemą įvesti, kad būtų aišku visiems, kur kreiptis, um, norint, pavyzdžiui, gauti informaciją. Um, Taip pat, jeigu norime, kad e, savivaldybės e, gautų taip pat naudos iš šių priemonių ir taip pat ten gyvenantys žmonės, tuomet reikia rimtų konsultacinių priemonių e, pasiūlyti, kad būtų galima aiškiau suvokti finansinių priemonių veikimą. Ačiū ponė Paška ir pasisakymų raundą pabaigs ponas Luhan. Dėkuoju, ponė pirmininkė naujos finansinės priemonės yra labai svarbios ekonomikos atsigavimui ir tikslų pasiekimui, kuriuos išsikėlė ES. Tačiau tenka apgailestauti dėl to, kad taikymos rytis dar nėra pakankamai gerai apibriešta. Pakeitimai galėtų būti labai greiti ir jie yra apriboti tokiais projektais, kurie yra trumpalaikiai ir kurių rentabilumas yra kartais abejotinas. E, būtina naudotis tomis priemonėmis, kad būtų galima pasiekti protingo, išmanaus ekonomikos augimo ir tvaraus augimo. Be abejo, būtina įdėkti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę e, ir pirmiausia tą daryti pasitelkiant mažas ir vidutinės e, įmonės, kadangi joms būtina veikti taip pat ir mokslo tyrimų, tyrimų srityje, be kita ko pasitelkiant reikiamas finansinės priemonės. Būtina, kad būtų pritraukti nauji investuotojai, Tam reikia organizuoti informacijos kampanijas plataus maso visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. E, kolega. Ačiū, gerbiamas kolega. Dabar išklausysime komisaro Lewandowski apibendrinimo jis komisijos vardu ir sureaguosi tai, ką išgirdo čia iš kolegų. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai trumpai. E, mes supratome, kad sulaukėme palaikymo ir žinome, kad finansų, e, finansinės priemonės ateityje bus vis efektyvesnės. Mes kito pasirinkimo neturime, nes poreikis yra labai aiškus, yra e, ribotos biudžeto lėšos, taigi turime spragą, kurią privalu užpildyti, pasitelkiant šias naujas finansų priemonės priemonės, kurios iš dalies jau yra išbandytos, iš dalies jas reikia imti, taikyti žymiai platesnių mastelių. Visa tai yra sąlygos ir svarbu yra sąlygos, dėl kurių turime sustarti. Peržiūrėtas finansinis reglamentas tam duoda reikiamą pagrindą. Viena vertus būtina užtikrinti supaprastinimą, tai padeda atsiliepti tą poreikį pasiekti supaprastinimo Ir kita vertus yra kalbama reglamente apie naujas finansinės priemonės. Tai yra tos taisyklės, kur kalbama apie tai, kaip tos priemonės turėtų būti parengiamos, kaip pritaikytos, kaip kontroliuojamos, kaip stebimos ir panašiai. Visa tai e, pa, turėtų padėti pasiekti reikiamo efekto. Tai yra klausimai, kurie rūpės ir valstybėms narėms, ir komisijai, ir parlamentui. Dar kartą dėkoju Jums už puikų darbą šią labai sudėtingą tema, o ta tema yra naujos finansinės priemonės. Na ir tikiuosi, kad dirbtami toliau pasieksime gerų rezultatų. Ačiū. Ačiū ponui komisarui. Dabar dvi minutės kalbės mūsų kolegė Garija Zabal Rubial. Ji apibendrins mūsų šitą darbo tvarkės punktą. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat ir jums, ponė komisarė Levandovski, negaliu ką per daug pridurti po viso to, ką čia pasakė kolegos. Iš esmės kalbėjome apie e, naujoviškų finansinių priemonių požymius e, e, kitame, kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Jos turi būti skaidrios, aiškios, Reikia visoje ES visus subjektus tinkamai apie jas informuoti, ypač mažasis ir vidutinės įmonės turime paremti tokiomis priemonėmis, todėl e, jų taikymas turėtų būti kiek manoma paprastesnis. Mums reikia jas propaguoti, mums reikia apie jas kalbėti, ypač regioninių ir vietos lygmenių kadangi būtent ten yra e, labai sudėtinga gauti kreditinių lėšų. Todėl šios naujoviškos finansinės priemonės yra tikrai puikia finansavimo priemonė mažom ir vidutiniam įmonėm. Kartais kyla abejonių, kada galima pasinaudoti tomis priemonėmis ir ar jos e, nepakeičia kitų, kito pobūdžio subsidijų. Yra skirtingi scenarijai kai projektas yra įvertinamas teigiamai ir, ir investicijų rizika yra nedidelė, tuomet šį projektą gali, finans, gali finansuoti tiesiogiai rinka. Tačiau yra projektų, kurių uh, papildoma vertė, e, graža finansinė yra nedidelė ir čia reikia papildomų investicijų. Ir taip pat egzistuoja kitas, kitas reiškinys, tai yra e, papi, pakankamai e, daug žadantis projektai, kurie vis dėlto ne, neturi galimybių gauti pakankamo finansavimo iš rinkų ir čia galime pritaikyti tas naujoviškas finansinės priemonės. Tačiau šios priemonės neturėtų pakeisti subsidijų, kad nes, nebūtų su, iškreipta finansinė rinka. Prieš tai buvo kolegė, kolegė pasakė, kad e, privat, privačiosios lėšos, privačiosios investicijos stipriai sumažėjo ir būtent čia mes turime įsikišti, kadangi e, yra sudėtinga gauti kreditinių lėšų kai kuriems projektams dėl to, kad kapitalo rinkose yra spekuliuojama. Mes norime investuoti politiškai, strategiškai, o ne spekuliatyviai. Ačiū. Dėkui, Eider. Aš norėčiau užbaigti šias diskusijas, pasakydamas gerbiamą kolegę štai ką. E, tavo senelis tikrai didžiuotųsi tavimi šiandien. Jis yra tas žmogus, kuris į Ispanijos demokratėjimą nešė didžiulį vaidmenį. Jis kalėjo labai ilgus metus, kovodamas už santvarkos pasikeitimą. Didžiuojasi tuo, kad šiandien aš galėjau tau suteikti žodį. Na, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 11.30. Dėkoju. O dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto ir tai yra komisijos e, deklaracija dėl Dunojaus regiono strategijos. Manau, kad komita, komisaras Šefkovičius jau atvyko, jam suteiksime žodį deklaracijai komisijos vardu pateikti. Now it works. Dabar jau reikės įjungtas mikrofonas. Aš pradėsiu nuo to, kad pasakysiu, jog Dunojaus strategija yra tikrai labai svarbi valstybėms narėms, nes aštuonioms valstybėms narėms tai yra labai aktualus um, projektas. Ir taip pat be abejo šešioms ne, valst, ne valstybėms narėms.